diskusijas. Pirmiausia, komisijos pareiškimas dėl salų regionų ir pirmiausia suteiksiu žodį pačiai autoriai, poniai Iskrai Mihailovai. Prašau, ponia. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos, ponios ir ponai. Salos Europos Sąjungoje turi specifinių bruožų. Jos labai skiriasi nuo žemyninių regionų. 174 ES veikimo starties straipsnis aiškiai nurodo, kad salos bendrai susiduria su įvairiomis kliūtimis. Šeštoji ataskaita dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos teigia, kad ekonominė krizė paveikia daugybę regionų ES, taip pat ypatingai palėtė salų regionų. Salos ES yra labiausiai nutolę ES regionai ir jie labai yra pažeidžiami, kadangi ES dabar susiduria su įvairiais pokyčiais, susijusiais su demografiniais iššūkiais, taip pat ir energetinių sunkumų ir kitų problemų į pietus labiausiai nutolę ES regionai susiduria taip pat ir su migrantų srautais. Gamtinės kliūtys e, sukelia nemažai problemų, kadangi tai yra kliūtis plėtojant šalies, e, e, atsiprašau, salų potencialą. Dėl to mes turime pasinaudoti turimomis galimybėmis, pavyzdžiui, skaitmenę darbo tvarkę. kadangi salos turi daug ypatingų bruožų ir savybių. ES turi imtis visų priemonių, kad pagerintų salų sanglaudą. Tačiau rengiant 14-20 metų programavimo laikotarpį salos, saloms nebuvo numatytas specifinis finansavimas. Tiesiog šie regionai galėjo moduliuoti bendro finansavimo uh, lėšas. Dėl to regionų plėtros komiteto vardu aš norėčiau paklausti komisijos štai kokių klausimų. Ar galėtų komisija pateikti aišku tokių įvairių kliūčių apibūdinimą? Kliūčių, kaip jos yra numatytos 174 e, sutarties straipsnėje. Taip pat su kokiomis problemomis susiduria salos ir aš turiu omenyje salas, kaip jos yra apibūdinamos pagal NAS 3 e, regionų specifikacijas. Taigi, kokių priemonių komisija ketina imtis, kad būtų susitvarkytas tomis kliūtimis ir kokių veiksmų ketina imtis komisija ateityje, kad galėtų visapusiškai laikytis 174 straipsnio. Nes, kaip žinia, salos uh, ir jų gamtinės kliūtis turi būti pripažįstamos. Pripažįstamos kaip nuolatinis barjerai kliūtis įgyvendinant sanglaudos politikos tikslus. Ar komisija nemano, kad ir kiti rodikliai šalia BVP rodiklio turėtų būti uh, skaičiuojami ir juos reikia atsižvelgti. Aš turiu minėję rodiklius, kurie nebūtų vien tik tai susiję su ekonominė plėtra. Kadangi aš manau, kad yra ir kitų veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, kadangi salos yra labai pažeidžiami regionai dėl įvairių kliūčių, gamtinių kliūčių ir geografinės padėties. Taigi dėkoju ir laukiu jūsų atsakymo. Dabar žodis komisijos nariai ponai Korinai Kretų. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, ponė Mihailova, mėly kolegos. Labadiena visiems. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti regionės plėtros komitetui Europos parlamente už pateiktą žodinį klausimą dėl salų regionų salų regionų, turint omenyje e, investicinių fondų lėšas. Ir aš pat pradžio norėčiau pasakyti, kad mane labai domina ši tema ir mes du kartus susitikome praeitais metais, vienas Gvadelupėje įvyko ir kitas Strasbūrė e, sausio mėnesį mes kalbėjome su devyniais Europos parlamento nariais ir kitų komisijos narių Tai yra tie parlamentarai, kurie atstovauja salų regionams ir aš bandžiau išsiaiškinti, kaip mes galėtumėme iš pat pradžių nuo 14-20 metų programinio laikotarpio pradžios padėti tiems salų regionams, kurie, kaip jūs teisingai sakėte, nėra vien tik tai labiausiai nutolę Europos regionai, bet taip pat susiduria su kitomis specifinėmis problemomis. Kaip jūs žinote, Europos regionai fondai yra susijęs su tikrai daugybę sėkmingų pasiektų rezultatų, įskaitant labiausiai nutolusius regionus ir salų regionus, kurie susiduria su socialinėmis, ekonominėmis, aplinkosauginėmis problemomis, kurias reikia spręsti tikslingai. Ir šis klausimas yra numatytas 14-20 metų programinio laikotarpio reglamente valstybės narės pagal partnerystės susitarimus privalo integruoti šios regionus, kad būtų galima išspręsti jų specifinius, specifinius sunkumus, kurie yra sudėtingi ir kartais nuolatiniai. Taigi mes jau pradėjome renkti investicijų e, teminės koncentracijas ir e, bandome užtikrinti, kuo galima daugiau lankstumo atsižvelgiant į salų regionų specifinius poreikius. Labiausiai nutolę regionai, įskaitant visas salas, jiems taikomos specifinės sąlygos ir išlygos siekiant kompensuoti už sudėtingas e, e, sąlygas ir iššūkius, su kuriais susidarė šie regionai. Tačiau, kaip jūs e, puikiai žinote, mes, aišku, galime nuveikti dar daugiau ir komisija labai atidžiai seka NUTS 2 ir NUTS 3 regionų situaciją. Mes turime tam tikrus rodiklius susijusius, pavyzdžiui, su regioniniu konkurencingumu arba žmogiškų išteklių plėtra. Tai yra tam tikri indeksai, kuriais mes naudojamės. Tačiau kol kas tie rodikliai nėra labai tikslus, kad būtų galima atskleisti specifinį salų regionų specifinę situaciją. Tačiau mes ir toliau e, investuojame rink, į duomenų rinkimą ir tikimės, kad e, naujas sanglodos ataskaitoje mes galėsime pateikti detalesnę tokių regionų apžvalgą. Taigi dėkoju ir aš labai e, laukiu diskusijų. Ačiū per il gruppo del partito popolare europeo la parola all'onorevole cicu. eikime prie klausimų frakcijų klausimų. Dėkoju. Aš norėčiau e, padėkoti už diskusijas. Mano iniciatyva e, parlamento ir komisijos iniciatyvų dėka leido pereiti prie šio svarbaus etapo. Norėčiau komisijai pateikti konkrečių pavyzdžių, kad komisarė geriau suprastų, kokia situacija yra susidariusi, galbūt ji ne visus įvykius seka. Šiandieną rinkos nori, e, atsiprašau, salos nori įsijungti į rinką. Jos nori kalbėti vieną kalbą, sąjunga turi nuspręsti, kad valstybės pagalba teikiama saloms būtų pagrista. Sakykime, Pigios skrydžių bendrovės pasitraukė iš salų, e, multinacionalinės bendrovės pasitraukė. Taigi e, salos neturi gebėjimo konkuruoti salos, jų smulkus ir vidutinis verslas negali dalyvauti globalėjimo procese dėl to, kad iš strateginės pusės jie yra palikti likimo valiai. Svarbu tai suprasti, kalbant apie salų gyventojus, supraskime, kad dažnai kalbant apie prekių pervežimą, egzistuoja tam tikra monopolija. Na, o turizmas yra labai sezoninis reiškinys. Saloms trūksta tikslinio finansavimo, o teisės aktai, apie kuriuos komisarė kalbėjote, nėra pakankamai griežti, juos reikia peržiūrėti ir sugriežtinti, reikia konkrečių strateginių tikslų. Taigi norėčiau paprašyti jūsų peržiūrėti savo poziciją atsižvelgiant į strateginius tikslus ateinančiam finansavimo laikotarpiu. Ačiū. Labai ačiū socialdemokratų vardu e, ponia Giufrida. Labai ačiū, pirmininkė. E, norėčiau padėkoti kolegoms už e, darbą rengiant šią rezoliuciją, kurią mes pritarėme. Norėtume padėkoti komisariai už tai, kad atvyko, už tai, kad teikia dėmesį salų situacijai. E, mums ir man konkrečiai tai labai aktualu, aš esu iš Sicilijos, taigi visi salų gyventojai puikiai suprantame, kokia situacija yra salose, tai yra pažeidžiamiausios mūsų teritorijos, aišku, turinčios didelius turtus, bet tai yra ir jų tam tikrą prasme trukdys integruotis. Šiandieną komisija turi ir apibriežti tuos trūkumus, tuos trukdžius saloms vystytis, aukti. E, sakykime, sumažėjęs judumas, mobilumas, e, tam tikri eksporto trukdžiai, e, kliūtis vykdyti turizmą. Tai galėtų būti mūsų stiprybės šaltinių, atsiž... jeigu atsižvelgtume į konkrečius salų bruožus, jų ypatybės. svarbu, kad būtų sudaryta tam tikra salų taryba, sudaryta iš ekspertų, kuri įvertintų salų potencialą, juk salos užtikrina mėlyną ir ekologišką augimą, gali teikti ekologiškus produktus, tai prašytumėm paremti juos. Toliau ECR vardu, ponia Tomasič. Ačiū. Gyvenimas saloje nėra dažnai lengvas. Aš puikiai tai žinau, nes gyvenu saloje. Transporto problemos, kai kurių produktų ir e, paslaugų nebuvimas, kalbant ypač apie švietimą, sveikatos priežiūrą, yra tokie iššūkiai, su kuriais susiduria žmonės gyvenantis salose, trūksta darbo vietų, dėl to, kad e, gamybos veikla yra smarkiai sumažėjusi. E, O tai, kad žmonės dažnai išvyksta iš salų, tik tai prisideda prie salų ekonomikos e, problemų. Tačiau neturėtume prarasti viltį, turime daugiau daryti, kad išnaudotume salų potencialą ir tam reikia pritraukti investuotojus ir darbo jėgą. Tai galime padaryti tik tai taikydami palankę mokesčių politiką, dereguliuodami ir investuodami į e, infrastruktūrą kartu su privačiu sektoriumi. Manau, kad visi dėl to sutinka, todėl aš prašau jūsų pritarti pakeitimams, kurio, kuriuos pateikiau kartu su kolegomis iš ECR frakcijos. Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu panas Jakovčič. E, ačiū pirmininkė komisarė. Salos nėra tik tai statistinė kategorija. Stalos e, taip pat yra susijusi ir su žmonių gyvenimu, tačiau tai gyvenimas yra aklygatvėje, nes žmonės iš salų išvyksta. Salas negalima traktuoti vien tik tai kaip statistinės kategorijos pagal NUTS 2 ir 3. E, mano šalis turi daug labai, labai mažų salų, kur gyvenimas dar sunkesnis negu didesnėse salose. Kroatijoje yra daug gyvenamų mažų salų. Ir šiame kontekste turiu pasakyti, kad e, gyvenimas tose salose yra, yra labai sunkus. Ir e, tačiau turiu pasakyti, kad jeigu prarasime salų identitetą, prarasime daugelio valstybių narių identitetą. Ir prarasime ir pačios ES identitetą, o ES juk taip pat buvo sukurta salose per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea e sinistra verde nord. Toliau GUE frakcijos vardu vicepirmininkas Papadimulis. Ačiū, pirmininkė, ponia Kretų. 124 straipsnis yra negyvas, nes nėra e, taikoma sanglaus politika e, salų regiono atžvilgių. Komisija turi daryti daugiau e, salų atžvilgių. Pavyzdžiui, Lesbo sala yra e, Graikijoje. Joje yra 85 tūkstančiai gyventojų, tačiau e, praėjusiais metais ši sala turėjo priimti virš 100 tūkstančių, 500 tūkstančių pabėgėlių. E, salai siūloma skirti Nobelio premiją dėl to, kad e, jį priglobė e, karo pabėgėlius. Ir komisija, manau, turi tikrai daryti daugiau, nes salos yra labai svarbios turistinė prasme, tačiau jos susiduria su didžiuliais trans, infrastruktūros trūkumais, transporto E, jos yra pirmoje eilėje, kuriams reikia e, padėti, nes jos yra pirmoji pėglių prieimimo linija. Ačiū. Toliau FDD frakcijos vardu pane Damato. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, komisarė. Ačiū už tai, kad atvykote, kad e, sutikote priimti tokį iššūkį svarbu ir mano valstybei pritarėme tam, kas yra rezoliucijos pasiūlyme, reikėtų naudotis ir kitais e, rodikliais, ne tik BVP, e, e, pavyzdžiui, sveikatos rodiklių ir taip toliau, bet dažnai salos, kurios nepatenkina tam tikrų rodiklių, negauti, negali gauti finansavimo. Ir čia ES politikai vertinčiau kaip trumparegę reikia e, baigti su žodžiais, pradėti dirbti. E, pavyzdžiui, Sicilija turi labai nedidelį fondų įsisavinimo lygmenį dėl regioninio lygmens e, sprendimų trūkumo ir manyčiau, kad reikėtų įsisavinimo galimybės didinti, nešvaistant laiko. Taip pat reikėtų suprasti, kad Tai yra, e, salos dažnai yra seisminiai regionai, bet jų plėtra galėtų būti pagrista atsinaujinančiais ištekliais, transporto plėtra. Taigi, ką galima padaryti rezoliucijos atžvilgių? Reiktų kalbėti apie tai, kad visų lygmenų vyriausybės turėtų dalyvauti įgyvendindamos projektus ir taikyti koncesijas, nuolaidas saloms. Ačiū. Labai ačiū NF, ponas Salvini. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Vienas dalykas tai, ką jūs vertinate iš teorinės pusės, kita praktinė situacija. Labai dažnai salos yra e, traktuojamos kaip kolonijos ir Briuselio, ir e, nacionalinės vyriausybės. E, sakykime, europinės žuvininkystės taisyklės visiška tragedija, e, taisyklės blokavusios importą e, pribojusios darbo vietas, žemės ūkio taisyklės katastrofiškos, viduržėmio regiono produktai yra diskriminuojami, uždaryta daugybė gamyklų, nebe eksploatuojami ūkiai, taip pat didėja tarša. Pavyzdžiui, Sicilijoje dauguma traukinių yra varomi dujų, e, bet e, Sicilija atsilieka, e, Sardinija atsilieka ypač, neturime greitkelių. Komisija kalba apie tai, kad infrastruktūra yra nepalanki salų plėtrai, galbūt daugiau orientuojamasi į jūrų sektorių, tačiau vis tiek nepakankamai daug nuveikta. Taigi kvieščiau jūs nesivadovauti e, bendra politika. Saloms reikia plano. Salos negali būti tik tai imigrantų prieimimo vieta. Labai ačiū. E, eikime prie kitų kalbėtojų. Toliau, e, ponė Ferot. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, e, reikia pasakyti, kad ši saloms skirta rezoliucija yra labai sveikintina. Norėčiau padėkoti ponui Čikų ir visiems prisidėjusiems prie šių, šių nuostatų. Aš esu iš Ispanijos, iš Majorkos ir įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai e, labai sunku saloms išsiderėti, kad jos būtų pripažįstamos, jų specialios salos būtų pripažįstamos. Taigi Balearų salos nuo to kenčia, e, kenčia, nes negali pasinaudoti visomis žemės ūkio plėtojimo galimybėmis, galimybėmis skirtomis. Um, švietimui, mokslui. Štai 174 ES veikimo sutarties straipsnis kalba apie lygias teisės. Taigi šią prasme jų, jų trūksta iš, žiūrint iš praktinės pusės. Sveikinu komisijos iniciatyvą sukurti saloms skirtą centrą, atsižvelgti į jų specifines sąlygas. Labai svarbu, kad visi strateginiai salose plėtojami sektoriai būtų traktuojami vienodai. Ačiū. Ponas Papadakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Gyvename Europoje, kur kalbame apie tai, kad reikia gerbti biologinę įvairovę. Tačiau nepakanka tik tai pripažinti, jog vienos ar kitos teritorijos turi privalumų ar sunkumų nes salų regionai susiduria su įvairiais iššūkiais ir mes turime imtis labai specifinių iniciatyvų tam, kad galėtumėme įveikti chroniškas e, tokių regionų problemas ir daugeliu atveju tai yra problemos susijusios su galimybė, pavyzdžiui, naudotis gamtiniais ištekliais, tokiais kaip vanduo. Taip pat trūksta esminių bazinių paslaugų pavyzdžiui, ypatingai mažose Graikijos salose, kur tikrai nėra teikiamos visos reikiamos paslaugos. Taip pat privalome išspręsti ir kitas salų problemas, pavyzdžiui, galimybę naudotis, galimybę naudotis atsinaunančiais energijos ištekliais. 2014-2020 metų programinėme laikotarpėje mes turime reaguoti į tas problemas ir turime numatyti svarbias investavimo galimybes. Taip pat reikia naudotis Eurostato apibrėžtimis, nes tai yra vienintelis įmanomas variantas. Turime išsiaiškinti, ar salų regionai iš tiesų yra atskirti regionai ir taip pat ar nėra kitų, pavyzdžiui, veiksnių, uh, tai, kad tai yra labai nutolę nuo, Europos, nuo žemynės Europos regionai ir kad tų salų regionų gyventams labai sunku judėti. E, ponas Kuntis, ačiū ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, mes kalbame apie salų regionus, kuriems reikalinga daugelįpė parama. Jiems, tiems regionams reikalinga europinė parama ir Mano šalyje tokia pagalba iš vis nėra teikiama saloms. Pirmiausia dėl to, kad Graikija turi mokėti už taupimo politikos padarinius. Mes panaikinome mokesčių sistemą, kuri buvo taikoma, pavyzdžiui, salų regionams, mažesnis PVM mokestis ir panašiai. Ir mes neatsižvelgėme į tokių salų regionų specifiškumą. Taip pat mes uždarėme kai kuriuos oro uostų salose ir jeigu mes tikrai norime sumažinti transporto kaštus, tai yra labai svarbu, kalbant apie transportą salose. Ir taip pat, aišku, turime suprasti, kad Egėjo jūroje esančios salos susiduria su migrantų problema, joms reikalingas europinis solidarumas. Taigi, ponė komisijos narė, aš tikiuosi, kad jūs atsakysite į mano klausimą, kurį aš jums pateikiau prieš keturis mėnesius, būtent kaip jūs ketinate pasinaudoti sanglaudos politiką tam, kad Graikijos salos gautų paramos, nes tai yra tos tie regionai, kurie labiausiai susiduria su pabėgėlių problema. Taigi dėkoju iš anksto už atsakymą. Ponas Levija. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms, kurie dalyvauja šiuose diskusijose su komisijos narė. Dėkoju komisijos nariai, kad jie atvyko atsakyti mūsų klausimus. Aš irgi jums turiu klausimą. Šiandieną salos susiduria su atskirtimi ne tik fizi, fizinė prasme, bet ekonominė, socialinė prasme taipogi. Komisija pasiūlė veiksmų programą e, atokiausiems regionams, tačiau nėra atsižvelgiama į tai, kad ES yra kur kas daugiau salų. Ir tai yra tie regionai, kurie susiduria su atskirtimi. Ką jūs ketinate padaryti, kad būtų užtikrinamas teritorinis vientisumas? Ir ar tikrai ar bus imamasi vientisos darbo tvarkės programos tam, kad būtų e, galima padėti tokiems atokiausiems salų regionams. Pavyzdžiui, aš esu iš salos ir man reikia keisti tris skrydžius, kad čia atvykčiau. Laimėjim ne pačiam reikia mokėti už bilietą. Taigi, kaip būtų galima užkirsti kelią tokiam marginalizavimui, tokiam, tokiai atskirčiai, kad, pavyzdžiui, salų, salose gaminamos prekės galėtų lengviau būti transportuojamos į kitas rinkas. Ačiū, ponė Levija. Spontaniški pasisakymai yra daug norinčių pasakyti. Kadangi tai yra svarbus klausimas, aš būsiu geranoriškas ir žinau, kad daug narių nori pasakyti šio klausimu. Na, jeigu visi norite gauti žodį, labai svarbu, kad kalbėtumėte ne ilgiau nei vieną minutę kiekvienas, nes priešingą atveju negalėsiu suteikti galimybės pasakyti visiems. Maletič pirmoji, prašau. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, Pone Čika, norėčiau Jums padėkoti už šią iniciatyvą. Aš esu iš šalies, kurioje yra tūkstantis salų ir turiu pasakyti, kad bijau dėl savo šalies sal, salų ateities, nes žmonės išvyksta iš salų, negyvena tenais. Taigi mums reikia sukurti kur kas geresnę politiką, tokią politiką, kuria būtų galima pas, pa, paskatinti ekonominius projektus salose, nes dabar matome kad su bendra finansavimo projektai yra finansuojami iš sanglaudos politikos fondų. Kodėl valstybinė pagalba negali būti lankstesnė, kai yra įgyvendinami ekonominiai projektai salose? Kodėl mes negalime bendra finansuoti daugiau tokių projektų, ypatingai kalbant apie NUTS regionus, į kurios patenka ir salos. Tokiu būdu mes galėtumėme sukurti kur kas daugiau darbo vietų. Mes norime, kad kuo daugiau žmonių liktų gyventi salose. Dėkoju Pikula. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Yra labai daug problemų, su kuriomis susiduria salų gyventojai. BVP 5 procentais mažesnis. Žmonės keliasi iš salų transportas sudėtingas, sveikatos priežiūra prasta, tačiau BVP kriterijus nėra tinkamas, nėra adekvatus, kadangi nėra atsižvelgiama į kitus veiksnius, dėl kurių žmonių gyvenimas salose yra sunkesnis. Galime kalbėti apie įvairias apibrieštis, tačiau aš manau, kad mes nepadarėme pakankamai e, Europos salų e, atžvilgių, ypatingai kalbant apie 174 straipsnio prievolės. ES institucijose politika nėra pakankama šioje srityje. Aš esu iš Kroatijos ir kreipiuosi į komisiją su prašymu, kad būtų atlikta e, pragyvenimo kaštų sąnaudų analizė salose ir kad atitinkamai būtų programos pakoreguotos pagal tą analizę. Reikalinga strateginė programa, kad padėtumėme saloms, kad būtų galima salų potencialų pasinaudoti. Ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. 174 sutarties straipsnis Ten yra teigiama, kad salų regionai bendrai susiduria su papildomomis problemomis ir jas reikia atitinkamai spręsti. Tai yra susiję ir su demografinė padėtimi bei geografinė padėtimi. Rezultatas yra tas, kad salos susiduria su konkurencingumo problemomis, su socialinės anglodos problemomis. Graikijoje salos ypatingai jautrios ekonominiams, ekonominiams sunkumams, kadangi trojko sprendimu buvo e, atitinkama parama sumažinta ir PVM išaugo e, salose. Ir taip pat buvo uždaryti salose atitinkami oro uostai. Taigi salos taip pat dar susidūrė ir su pabėgėlių problema. Uh, 2015 vien tik metais labai daug buvo e, priimta pabėgėlių salose. Taigi trūksta infrastruktūros, taip pat pabėgėlių problemos, socialinės ekonominės problemos reikalauja imtis labai konkrečių veiksmų, taip pat turi nuo 23 procentų iki 13 procentų sumažinamas PVM saloms. E, ponas Marija Pinto. Gerbiamas komisarė, esu iš valstybės, kurioje yra du autonomiški regionai Atlanto vandenyje. Vienas iš regionų Azorai sudaryti iš devinių salų. Dėl to kyla dviguba problema - dvigubas insuliarumas, dvigubas izoliuotumas. Juk tūkstančių tūkstančiai imigrantų. Uh, e, plūsta į salas. Žmonės, kurie keliauja, sakykime, į Junktinės Amerikos valstijas ir Kanadą, apsistoja Azoruose. Jų kiekiai daug didesni negu tarp salų keliaujantis vietiniai gyventojai. Tai apsunkina vietinių gyventojų gyvenimą. Apsilankiau dviejose Azorų mokyklose ir uh, Vienu atveju stebėjau, kad vaikams, pavyzdžiui, tam, kad jie atvyktų į Briuselį, reikia keturis kartus persėsti, skristi keturiais lėktuvais, bet vieningos Europos be, vien, be, be, be sanklaudos nesukursime, nesuteikdami žmonėms lengvai keliauti savo valstybėje ir Europoje. Ačiū, pane Vygaš. Europos piliečiai kenčia nuo e, taupimo politikos pasiekmių. E, taupimo politika skirta tik didiems finansiniams organizmams, o salos kenčia. Jų e, praradimai, deliberalizavimo žala saloms yra didžiuliai. Trojkos programos pasiekmes Azorams yra labai labai neigiamos, jiems sunku išgyventi liberalėjame pasaulyje. O e, Žemės ūkio komiteto nariai apsilankę salose suprato, kad e, nesukursime geresnės situacijos salose, e, nesustipri, turizmas jų neišgelbės Mums reikia konkrečių tikslinių politikos priemonių šioms saloms išgelbėti, kad jos turėtų vienodas sąlygas kaip ir kitos Europos teritorijos. Pone Kristoforu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegai Salvatoriai Čikų, pasveikinti jį, kaip tą darė ir visi kiti kolegos, kad buvo užduota šis salų regionų klausimas. Europa Europoje yra daug salų. Įsivaizduokime, kokia ji būtų nykiai, jeigu tų salų nebūtų. Bet men, mums gražių žodžių nepakanka. Reikia imtis veiksmų. E, salos neturi būti izoliuotos. Reikia imtis konkrečių sprendimų. Reikalingas e, teisėkuros paketas, kaip buvo Delioro, Junkerio paketas. Dabar reikalingas atitinkamas e, pasiūlymų paketas salų atžvilgių. Ir ES tikrai gali padėti mums uh, imtis iniciatyvos sukurti tam tikrą salų tinklą. Turime padėti visuomeniai užtikrinti geresnį transportą salose, kad ten būtų teik, salose teik, būtų teikiamos visos bazinės socialinės paslaugos. Ir mes turime kurti tokias salas, kuriuose būtų jaučiama ES dvasia. Ačiū, ponė Sangilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš įdėmiai seku šias diskusijas, kadangi gimiau ir gyvenu e, salų regione Kanaruose. Pažvelgus į 2020-2030 programą, matome, kad ten yra numatyta daug galimybių padėti saloms, ypač skatinti užimtumą juose, kadangi dabar užimtumo ne, e, nedarbo lygmuo salose yra netoleruotinas. E, turime stiprinti darbo jėgą, kad ji galėtų įsidarbinti ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Manau, kad BVP kriterijus turėtų tapti ne vieninteliu matuojančiu regionų ekonominį išsivystimą. Reikia atsižvelgti į socialinę sanglaudą, demografinį, aplinkos sauginį tvarumą. Turime skatinti sinergiją, solidarumą tarp visų Europos regionų ir teritorijų. Salos turi būti įtrauktos į bendrą politiką. Ačiū. Pana Švab, ačiū pirmininkė, ponios ir ponai labai dėmiai klausiausi šios diskusijos. Aš nesu pats iš salos, tačiau daugelis problemų, kurios čia apibūdintos, egzistuoja ir žemynė. Žinoma, salose yra problemų su biurokratija, administracija, kas turi didesnį poveikį žmonėms negu kitose regionuose. Todėl tai būtų kreipimasis į pačias salas, kad jos pačios daugiau prisimtų atsakomybės. Tačiau e, pabėgėlių krizė rodo, ko, kokia svarbi yra infrastruktūra salose. Manau, kad e, esamos galimybės šios migracijos krizės metu gali padėti mums užtikrinti, kad egzistuotų tinkamos struktūros spręsti problemas. Manau, kad solidarumas yra didžiausias e, dalykas. Mes reiškėme solidarumą e, tokiams saloms. Toliau ponas Soru. Ačiū pirmininkė. Ši iniciatyva yra labai svarbi E, svarbi regi komiteto iniciatyva diskutuoti šio klausimu su komisija. Mes norėtume pasiūsti Jums aišku signalą. Atminkinte, kad e, trečia ataskaita dėl sanglaudos situacijos e, teigia, kad krize salas paveikė daug stipriau. Jos atsilieka išsivystimo prasme ir bet koks augimas, kuris galėtų padėti Europos ekonomikai, ten pasireiškia silpniau. Šiandien labai svarbu kurti tinklus ir e, salų sąlygas galima pagerinti, jeigu jos dalyvautų labiau tinkluose. Reikia užtikrinti, kad visos salos būtų sujungtos skaitminė prasme, energijos tiekimo prasme, kad nebūtų tokių salų e, kaip Sardinija, kuri yra visiškai atskirta nuo, pavyzdžiui, dujotekių. Reikia ir transporto jungčių, gernant e, judumą. Turime imtis veiksmų nedersant. Pane Kreso. Ačiū pirminkė. Iš šios diskusijos aiškiai matome, kad vienas dalykas yra svarbus. Būtent viena vertus salos turi daug bendrų bruožų. Visos jos susiduria su didesnėmis problemomis negu žemynų regionai. Tačiau yra taip pat yra didžiulių skirtumų tarp e, skirtingų salų, dydžio prasme, nutolimo prasme. Todėl norėčiau paklausti jūsų, e, dabar išklausiusi apie mūsų pasakymus apie problemas, ar esate pasirengę atsižvelgti į tuos e, skirtumus tarp didžiulių mažų salų, ar galbūt ketinate parengti kokią baltąją knygą. Na, o Labiausiai nutolę regionai, jeigu jie yra taip pat ir salos, kenčia dar labiau. Todėl norėčiau e, paraginti jūs atsižvelgti į šias problemas. Na ir paskutinė kalbėtoja, ponia Grapinė. Komisarė, kolegos, aš negyvenu saloje, negyvenu švalyje, kurie būtų daug salų, tačiau aš puikiai suprantu, su kokiamis problemomis susirė salos. Vėl gale šios problemas panašios į tai, su kokiamis problemomis susiduria rytų Europos šalis. Sanglaudos politika turi padėti pagerinti gyvenimo standartą ir e, padidinti sanglaudą Europoje. Ačiū komisijos nariai, kad, jūs, kad atvyko čia į mūsų diskusiją ir norėčiau paraginti e, panaudoti ir kitus indeksus, pavyzdžiui, žmonių išsivystimo indeksą vertinant salų pragyvenimo kokybę. Nepamirškite, kad e, ir, ir sanglaudos politikos rytų Europoje, nes mūsų problemas labai panašios į salų problemas. Ir aš manau, kad verta pabrėžti ir svarbu vietos valdžios vaidmenį, panaudojant sanglaudos fondus. Na kągi, buvo išsakyta daug įvairių minčių ir komentarų, o dabar mm, paprašykime komisijos narę atsakyti į šios komentarus. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly e, parlamentarai, kolegos, labai ačiū Jums už Jūsų indėlį į šią diskusiją. Noriu patikinti Jūs nuo pat pradžių, kad aš tikrai rimtai e, žiūriu į salų ir e, e, labiausiai tolusių regionų problemas. Kaip jau sakiau, praėjusiais metais e, dalyvavau metinėme susikėme Gvadelupėje. Šiemet toks susitikimas įvyks Madeiroje. Prieš dvi savaitės Strasbūrė su daugeliu iš jūsų kalbėjausi. Kalbėjausi su parlamentarais, kurie yra iš nutolusių regionų. Komisija vyksta darbą ir klimato kaitos klausimais ir mes e, žinome, kad daug problemų yra susijęs su žankystės politika, jūrų politika, kaip jau buvo sakyta iš pat pradžių e, salų regionai yra valstybių narių dalis. Ir noriu pasakyti, kad e, gruodžio mėnesį e, Teisingumo teismas įpareigojo valstybės narės daugiau atsižvelgti į salų regionus, rengiant veiklos problemas e, ir atsižvelgti į specifinės problemas tose regionuose. Ir noriu patikinti, kad mes palaikysime nuolatinį dialogą su valstybėmis narėmis, kad E, jos daugiau dėmesio skirtų labiausiai tolusiems ir salų regionams, kur vyroja specifinės sąlygos. Kai dėl struktūrinių fondų ir investicijų e, fondo 14-20 e, metais, tai yra svarbi priemonė, sprendžiant specifinės salų problemas. Noriu Jūs patikinti, kad Mes teikiame rekomendacijas e, salų valdžiai, kad e, jos būtų aktyvekcinės. Nepakanka, kad e, komisija vien tik tai retkarčiais pažintų su tomis problemomis, mums reikia palaikyti nuolatinį dialogą. ir spręsti visas problemas galite pasikliauti komisijos e, darbų šią prasme. Kai dėl Graikijos, tai žinote, kad praėjusiais metais aš e, čia kalbėjau su jumis e, prašydama skirti ypatingą dėmesį Graikijai. Ir kaip žinote, mums pavyko patik pakeisti reglamentą dėl 100 procentų kofinansavimo. Ir manau, kad turime padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtume Graikijai. Aš e, sutinku su to, kas čia buvo pasakyta. E, vien tik 15 tai metais į e, Graikiją atvyko 180 tūkstančių žmonių ir komisija kartu su Graikijos vyriausybė sprendžia, kaip jai padėti, kad būtų sprendžiamas šios didžiulės problemos. Tačiau tai yra susiję taip ir su administraciniais e, pajėgumais. Aš kalbėjausi su Lesbo salos e, vadovais ir kalbėjomės apie tai, kaip panaudoti įvairios fondus. Deja, Graikija nesugeba panaudoti visų lėšų, e, spręsdama migracijos problemas. Tačiau tai reikia padaryti, kad e, būtų e, sprendžiamos tos problemos. Italija taip pat gauna paramą iš šio fondo, o komisija jau yra pervedusi ženklės sumas Italijai e, šiems problemams spręsti. Aš žinau, su kokiamis problemomis susiduria Graikija ir turiu jūs patikinti, kad darome viską, kad atsižvelgtume į salų specifinius poreikius. Tačiau e, daugelis valstybių narių nenori, kad tie regionai būtų traktuojami kažkaip kitaip. Pavyzdžiui, Graikija nori, kad ji būtų traktuojama kaip vieninga šalis e, ir nelaiko, kad e, jos salos e, gautų kažkokį ypatingą dėmesį. O, o, Prancūzija, pavyzdžiui, mano, kad tokia regiona kaip e, Reunionas, e, Guadalupe turi turėti ypatingą politiką dėl joms tenkančių problemų. Taigi, e, čia klausimas susijęs su bendra atsakomybė ir atsakomybės dalymus, ypač kai kalbame apie ES fondų panaudojimą. Taigi, valstybės narės turi šimtų procentų visą tai daryti. Tačiau, kaip sakiau, mes turime tam tikrų specifinių priemonių, tam tikrų išlygų, kurios veikia. O kas yra svarbu dabar, e, tai yra gerinti regioninę politiką, kad, kad ji atitiktų regionų poreikius. Ir noriu Jūs patikinti, kad aš visada mielai E, būsiu pasirengusi su jumis apie tai diskutuoti ir mes e, galvojame surengti susitikimą ir Bruselėje šiemet šio, šiuo klausimu. Labai svarbu, kad salų regionai galėtų, net yra sugebėtų spręsti savo problemas, o mes kaip galėdami turėtume prisidėti prie ES tikslų e, siekimo. Mes atžiai seksime situaciją e, salų regionuose, pavyzdžiui, neseniai lankiausi Sicilijoje. O mes norime, kad ES lėšos turėtų kuo didesnį poveikį šių salų ekonomikoms. E, ir aišku, pirmiausia, reikia kalvoti apie darbo vietų, energijos e, optimizavimo klausimus. Viena problema, kurią ne vienas čia minėjote, tai yra transportas ir jungčių trūkumo problemas. Kai kas minėjo, kad, kad kažkas minėjo, kad reikia persisti keturis kartus, kad atskristum į Briuselį. Tačiau tai juk yra valstybių narių kompetencija. Pavyzdžiui, Prancūzija iš savo biudžeto finans, e, subsidijuoja transporto išlaidas piliečiams gyvenantiems tokiuose regionuose. Kitos šalis, pavyzdžiui, Ispanija daro tą patį. Taigi, kai kurios šalis subsidijuoja bilietų kainas. Mes negalime to daryti, nes tai nėra mūsų e, atsakomybės e, sritis. Taigi mums reikia kalbėti apie specifinės šalių problemas. Aš esu įsitikinusi, kad tai yra svarbi problema mums reikia tam tikrų išlygų. Ir todėl aš manau, kad e, reikia palaikyti atvirus diskusijų kanalus ir su kitais komisijos nariais, nes puikiai suprantu, kad jeigu labai griežtai taikome bendrąją žankysnės politiką, pavyzdžiui, tai reikia tam tikrų išlygų salų regionams, nes jos susiduria su rimtomis problemomis, o 14-20 metų e, programavimo laikotarpiu, kurią jūs patvirtinate kaip vienas iš teisės aktoriai rengėjų, gali padėti, tačiau galima padaryti dar daug ir aš esu pasirengusi su jumis aptarti visas idėjas ir bet kokie pasiūlymai e, būtų sveikintini. Koju komisijos nariai. Baigiame šias diskusijas.